ar tas virusas, kuris pas mus pateko iš Vuhano e, e, laboratorijos, mums atneš dar ir ateityje. Eilė nelegalių migrantų su neaiškiu statusu turbūt vėl atsiras e, čia, todėl reikėtų numatyti tam tikras sanitarinės užtvaras. Taip pat Buvo kalbama apie Nikaragvą, apie Afganistaną. Visais atvejais, kai tose šalyse pasireikštavo e, kažkokios sanitarinės problemos ES nereagavo. Kalbam apie 15 milijardų eurų, kurie buvo pasitelkti padėti Afrikai. Jie turėtų būti pateikti tam žemynui, kad būtų galima kovoti su COVID padariniais, užkirsti jam kelią, bet žinome, kad didžiulių problemų yra Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje dėl šio viruso. E, taip pat e, Flandrija kenčia. Buvo pasakyta, kad ten nuostoliai šie, sieks 6 milijardus eurų. Turime prisiminti, kad e, norinčių mokėti yra nemažai, bet mes kalbame apie pandemiją, kurie atsirado kitoj žemės pusėje. Ponas Vano Hortfeld, dabar pusantros minutės. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems ir pareikšti žodį aukų šeimoms. Dabar norėčiau pasakyti, kad tie žmonės, kurie tos pandemijos sąlygomis dirba sveikato sektoriuje, daro didžiulį darbą. Ta pandemija yra ne tik sanitarinė krizė, tai yra ir finansinė didžiulė krizė, tad logiška, kad vyriausybės turi visos prisidėti prie to, kad būtų sukurtos geriausios sąlygos ekonomikos atsigavimui. Situacija bus sunki, bus tikrai delikati ir turime pasižiūrėti, ko reikia mūsų sveikatos sistemoms. Tuo pat metu turime užtikrinti, kad būtų išlaikytos darbo vietos ir užtikrintas kiek įmanoma visuomenės gerbuvis. Turime siekti e, tam tikrų sutarimų, reikia siekti perėjimo prie inovacijų, turi aukti konkurencingumas, turime sustelti prie šių dviejų dalykų, kalbėdami apie ekonomikos gaivinimo strategiją. Eurogrupės paketas. E, E, yra svarbus žingsnis. Mums reikia tų finansinių paskatų, kurias pateiktų pirmiausia Europos centrinis bankas. Kolegos, noriu paraginti jūs laikytis uh, solidariai valstybių narių ir regionų atžvilgių. Mums reikia lėšų, mums reikia priemonių, kad galėtume padėti tiems, kur ta pagalba labiausiai reikalinga. Nepamirškime šito. Ačiū. Minutį, fra, Kolegė Daily, vieną mintę, be abejo, ES nesukėlė viruso, tačiau nibeliaus kapitalo veiksmai, tiesą sakant, sumenkino mūsų galimybės reaguoti, suglėtino reagavimą ir to pasiekoje e, darbuotojai, medicinos ryties profesionalai neturėjo pakankamos apsaugos, apsauginių priemonių ir jiems kilo didesnė grėspė. Ir visą tai padarė žalos. Taigi, tiesą sakant, e, Jeigu būtume norėję tinkamai reaguoti į krizę, būtų reikėjo panaikinti tam tikras taisyklės. Taigi patetiška, tai yra nesolidarumas, priešingybė solidarumui. Na, ir 500 e, milijardų su griežtomis sąlygomis, kai akivaizdu, kad e, žmonėms, paprastiems žmonėms nepadės taip apsimokėti savo sąskaitų. Mums reikalingi e, radikalus pokyčiai, mums reikalingos tinklos kredito linijos, mums reikia atsisakyti atsisakyti išlaidų kariniams reikmėms. Taigi, iš tikrųjų, jeigu mes norime pademonstruoti tikrai solidarumą, kodėl e, mes neiškėlėme prieglapšio prašytų iš Graikijos salų, kodėl nepasisakėme prieš sankcijas, kurie kenkia žmonėms. Ne kiniečiai pakerta Europos Sąjungą, o mes patys tai padarome. Dėkuoju kolegiai Dailį. Na ir dabar dvi mintis ponui Kasparim. Net e, jeigu būtų buvę galima reaguoti greičiau, e, rimčiau, vis dėlto jau daug savaičių stebime solidarumą tarp valstybių narių. Tačiau mane neramina tai, kad kai kurios valstybės narės ir jų politiniai lyderiai sudaro įspūdį, kad Kinija ir Rusija daugiau padeda nei ES ir valstybės narės. Turėtume labiau atkreipti dėmesį jau egzistuojančias solidarumo apraškas, kaip pavyzdžiui, e, siunčiami gydytojai plaučių vedinimo įranga, milijardinės paskolos teikiamos, taip solidarumas demonstruojamas ir jis padeda. Mes Europos parlamente neturėtume leistis į seną ginčą, kai kas e, ragina be jokių sąlygų kitoms šalims teikti finansinę pagalbą, kiti priešingai panašiai kaip ir ankstesnės finansinės krizės atveju nori diktuoti sąlygas, na, Europos Sąjungos institucijos turėtų susitikti tarti dėl bendro atkūrimo plano. Tai būtų bendras projektas, kuris reikštų, kad niekam niekas nebus primesta, niekas nebus paliktas nuo šalyje, tai bus bendras sprendimas, bendras kelias ir tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad vienos valstybės narės priemonės nepakenktų kitos. Antras dalykas, mes turime užtikrinti kiek įmanoma aukštesnę apsaugą piliečiams, tačiau taip pat kiek įmanoma greičiau sugražinti asmenės laisvės piliečiams. Pavyzdžiui, mūsų rezoliuciją raginame sukurti atitinkamą programėlę ir tas, ta programėlė turėtų būti bendrai Europoje, derinant tarpusį veiksmus, kad jį veiktų ir per sieną skirtingose valstybėse narėse ir šios programėlės dėka būtų kaupiami duomenys, tačiau dėl duomenų blokavimo neturėtų nutikti taip, kad būtų blokuojamas šis projektas, o demokratiškai išrinkta komisija ir um, demokratiškai išrinktas valstybių narių vyriausybės, aišku, geriau užtikrins negu uh, įmonės, didžiosios įmonės, kad būtų nepiknaudžiama duomenimis. Kolega Lengin. Et vous avez raison, Pone van der Leyen, Pedro Sančias yra teisus, jūs teisi, ES reikalingas maršalo planas, jeigu nenorime e, didesnės krizės negu 29 metų. Pirmasis maršalo planas sudarė 4 procentus BVP ir štai e, šiandien nei viena šalis negali to finansuoti jeigu, pavyzdžiui, bus finansuojama iš skolos, tai, tai tada tie planai bus pernelyg silpni ir trumpalaikiai. Būtent todėl ES būtų sprendimas. Europa turi ieškoti sprendimų. Prisiminkime, ką darė Rooseveltas šalis buvo nuniokota. Rooseveltas nusprendė patrigubinti federalinį biudžetą per keletą metų. Rooseveltas norėjo subalansuoto biudžeto, ir tam subalansuotam biudžetui reikalingi nauji ištekliai - federaliniai mokesčiai, pelno mokesčiai ir turtingiausiųjų mokesčiai. Aišku, pirmieji e, metai. E, ne, Pirmaisiais metais e, tai nieko daug netnešė, todėl buvo skolinamasi. Mes taip pat turime taip pat padaryti, reikia naujų išteklių. Kai aš buvau vaikas, pelno mokestis buvo 45 procentai, šiandien 20 procentų. Ir štai pat dvi, du kartus sumažėjo pelno mokestis, o dividendų sumos dabar padvigubėjo. Taigi, Reikia tai apmokestinti, reikia finansinius sandorius apmokestinti, kai kurios valstybės blokuoja tą nuosavų išteklių mokestį ir tuo pat metu pasisako už žaliai kursą, o žaliajam kursui reikia išteklių. Pone van der Leyen, nebijokite, tapkite Rooseveltu, mums reikalingas maršo planas ir klimatui, ir, ekonomik, ir ekonomikai užimtumui. Dėkoju. Ačiū kolegai Leruturu. Dabar žodis dviem minutėm ponui Verhofstatui. Aš norėjau kreiptis į ponę Van der Leyen, bet jos jau nebėra salėje. Kodėlgi? Taip, ji kalbėjo apie e, mūsų slaugytojų ir medicinos darbuotojų e, prievolės Bet ar mes savo pareigas tinkamai atliekame, aš nesu tuo tikras. Jau keletą savaičių mes kalbame apie ES maršalo planą. Ir mano klausimas dabar, ko ta Europos komisija laukia, kodėl Europos komisija negali e, pasiūlyti e, trilijonų Europos rekonstrukcijos ir atkūrimo e, planui. Ko jį laukia? Ar laukia ES tarybos susitikimo? Na, tokiu atveju e, reikės laukti aštuonius metus, nes, pavyzdžiui, dar ir bankų sąjungos neturime. ES taryba žaidžia stalo tenisą. Vasario mėnesį Eurogrupė nesusitarė, buvo perkeltas tas sprendimas ES tarybai, tada vėl Eurogrupiai tas klausimas perdotas ir štai prieš keletą dienų ta Eurogrupė nesus, nesusitarė ir vėl sprendimas paliekamas ES tarybai. Taigi komisija tai turi sustoti, jūs turite iniciatyvos teisę, prisimkite savo atsakomybę ir pasiūlykite kažką šioje plenarinėje sesijoje tam, kad tas trilijonų atkūrimo planas nebūtų paremtas skolos uh, dalymusi. Tai turi būti paremta naujais ištekliais. Istorinis momentas Europos komisijai atėjo. Istorinė galimybė. Nepamirškime Deloro. Ekonominės krizės laikotarpiu jis pradėjo bendrą rinką ir jis išvedė mus iš krizės. To paties mums reikia dabar. Europos komisija turi veikti, o ne laukti ES tarybos sprendimo, kurio kitą savaitę nebus. Ačiū kolegai Verhofstadt. 3,5 minutės kolegai Bek. Pone Primkė, gerbimi kolegos, Liudvikas XVI e, medžiojo, kai pasiuntinys, e, tai yra Liudvikas XVI e, medžiojo, kai pasiuntinys jam pranešė, kad puolama Bastilija. Ah, čia tik tai sukilimas, pasakė Liudvikas XVI. Kaip jis klydo? Š... Mm, mm, sausio mėnesį mes diskutavome dėl klimato kaitos, žaliojo kurso. Vasarį mes tebe diskutavome dėl trečios pilkosios lyties ir Madagaskaro žmogaus teisų padėties, o vasario mėnesį aukšto lygio komisijos pareigūnas e, pasakė, kad jis tesitikė tik tais keleto užsikrėtusių koronavirusų. Taigi, kai mes e, diskutavome apie šios dalykus, um, tiesiog uh, matėme, kad tiesą sakant Europa yra pacientas. Taigi Euro koronos krize aiškiai parodė, jog Europa serga. Ir todėl ji netspari lygoms, nes e, imant pagal populiacijos skaičius čia miršta daugiau žmonių negu kur kitur. Ar Pietų Koreja, imtume, ar Taivaną, ar Japoniją. Šios šalis sureagavo greičiau, uždarė sienos, pradėjo testavimą, buvo apsauginių priemonių, kaukių ir to pasakoje buvo mažiau susirgusių ir mirusiųjų, mažiau susirgusių ir mirusiųjų ir rytų Europoje, nes Orbanas, pavyzdžiui, ir kiti labiau rūpinosi savo šalimis, o ne kitais, o vakarų Europą tikrai pasirodė prastai, nes pernelyg vėlai buvo perspė, paskelbti perspėjimai, nebuvo uždarytos sienos, nebuvo apsauginių priemonių, buvo leidžiama atvykti migrantams, jų nepatikrinus. Taigi, ką dabar daryti? Ministrai gražo rankas ir nežino, ką daryti. Bet akivaizdu štai, kas mums reikia daugiau Europos. Kodėl? Nes tiesą sakant, ar elgsime taip, kaip Liudvikas XVI, e, nekreipsime dėmesio į perspėjimus ir toliau labiau įsiskolinsime. Ne, mes priešingai turime peržiūrėti mokesčių politiką, įsiskolinimo politiką. Mm. Ar kiekvienas įsiskolins pagal savo uh, poreikius ir atsakymys pagal atsakomybę, e, pagal savo galimybės, o tuo metu Europos centrinis bankas toliau spausdins pinigus. E, skolų optimavimas nereiškia jų panaikinimas, o pinigų spaudimas nereiškia, kad būsi turtingas. Kaip e, patiri mm, e, bankrotą ir e, yra tam pavyzdžių istorija. Iš pradžių bankrutoja lietai, o po to labai staigiai. Tai parodė ir 2008 metų bankų griūtis. Ir tiesą sakant, neturėtume kaip lemūrai visi um, šokti bendrai į prarąją, o mes visi bankrutuosime ir žūsime kiekvienas dirbdamas savo sodelyje. Eh, Ačiū pirmininkė. Daug buvo kalbama apie obligacijas. Na, aš nekaltinu Italijos, Ispanijos. Eh, man jie patinka, tie žmonės, bet problema yra ko gero eurozonoje ir eurozonos didžiausia problema yra pats euras, ponė Verhofstate. Bendra valiuta vienybės neatneša, tai yra iliuzija. Niekada istorijoje nebuvo bandoma suvienyti tautos bendra valiuta. Skirtumai pernelyg dideli, istoriškai niekada to nėra buvę. Ir štai dabar nesibaigantis ginčiai, argumentai tarp valstybių narių Pone Verhofstate, jūs norite bendrų europinių mokesčių, labai aistringai apie tai kalbate. Bet tada reikėtų pasiremti tuo, ką ponas B. ką tik tai sakė. Atotrukis tarp pietų ir šiaurės eurozonoje negali būti užkamšytas taip paprastai. Portugalijos ministras pirmininkas pasakė, kad Niderlandai nedalyvauja priimant sprendimus, nebedalyvauja tiksliau. Aš dabar nepamirškime, kad tos skolos nuolat viena ant kitos yra kraunamos ir kraunamos ir kraunamos. Žinote visi, kas buvo su Babelio bokštu. Dabar žodis ponui Valas. Minutė. Virusas parodė ir išiškino neligybę, pirmininkė Vardalan sakė, kad atsiprašymas prasmingas tik tai jeigu yra pokyčių. Dabar tie pagrindiniai darbuotojai, tokie kaip var, vairuotojai, kasininkai, ar mes jiems kažkaip atsidėkosime už jų darbą, mes negalime grįžti prie ankstesnės situacijos, prie neoliberalizmo. Mes dabar nepritarėme Italijos ir Ispanijos pasiūlymų dėl obligacijų, koronabligacijų. Niderlandai ir Vokietija užtrenkė jiems duris. Na, o mes eurozonos projekto norime išlikimo, bet tam reikia atsisakyti neoliberalizmo. Štai šiame dokumente, e, kai buvo pristatytas šis dokumentas, buvo kalbama apie komunistinę Kiniją, bet pasižiūrėkime, kas aplink mus dabar. Ačiū dabar kolegai Dėlį žodis. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbimi kolegos. Dėkoju, kolega. Nematėme dar šiandien iki tokios didelės krizės. Ji beprecedentė. Šis virusas nieko neaplenks. Mes turime pakeisti savo įpročius, turėjome sulėtinti tempą, e, turime dabar būti toli nuo savo šeimos narių, nuo mūsų mylimų asmenų, net jeigu esame jiems reikalingi. Mums reikalingas europinis požiūris kad galėtume spręsti COVID-19. Reikalingas bendras europinis metodas, kuris leistų kovoti su krize. Tačiau net ir tokio tragiško momento uh, metu vis dėlto nacionalinės vyriausybės ir toliau yra užsipuolamos, jos kaltinamos tuo, jog yra autokratiškos, paleidžia savo parlamentus, nors Vengrijos parlamentas dirba pilnais panėgumais, ko nepasakysi apie ES parlamentą, nes 90 procentų parlamento narių negali atvykti į parlamento plenarinę sesiją ir išdėstyti savo nuomonės. Taigi pagal Vengrijos konstituciją numatytas parlamento darbas, jis taip ir daro ir tikslas yra užtikrinti apsaugą Vengrijos žmonėms ir ekonomikai. Na, o. Mm, Vengrijos vyriausybė gavo teisėtus parlamento ir konstitucinio teisinius įgaliojimus, o konstitucinis um, teismas viską prižiūri. Taigi darbo atvarkė turėtų būti svarstama ne Vengrija ir jos taikomas priemonės, o koronavirusas ir kova su juo. Turime pagalvoti, kaip labiausiai padėti labiausiai nuo uh, šio viruso kenčiančiam šalims ir žmonėms. Uh, Kolegė Regner, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai visiems padėkoti. Dėkoju ir Ester Delainen e, seseriai ir kitiems, kurie kaip jį kovoja e, pirmoje fronto linijoje. Dėkoju tiems, kurie savo darbo vietoje kiekvieną dieną kovoja už tai, kad būtume aprūpinti svarbiausiais dalykais, nes krizė parodė štai, kad 75 procentai tose sistemose, kurios yra svarbios, dirba moteris moteris. Na ir e, neretai kartais net ne nesuvokiama tam tikrų sistemų uh, svarba, o be to moteriams kila didesnis e, pavojus patirti smurtą ir šeimoje. Taigi mums reikalingos pragmatiškos priemonės, kurias galima būtų uh, taikomos iš karto tam, kad moteris ir vaikai būtų apsaugoti nuo um, smurto. Daugelis uh, vienišų tėvų taip pat turi rūpintis vaikais namuose ir kartu dirbti. Taigi reikalingos priemonės tam, kad būtų sprendžiamos šios konkrečios apčiuopimas problemos, būtų išvengta socialinių pas pasiekmių. Taigi ši krizė yra moteriška. Junktinės tautas konstatavo, kad dėl COVID-19 bus e, sunaikinta ta trapi pažanga padaryta užtikrinant lyčių lygybę. Taigi turime tinkamai reaguoti. Po finansų krizės e, turime išgelbėti bankus, o dabar privalome išgelbėti tikrą ekonomiką, e, reik, joje dirbančią žmonės. Taigi reikalingos europinės obligacijos, e, solidarumas tikrai to žodžio prasme ir rimtos idėjos. Dėkuoju kolegiai Regner ir dabar pakasa urtundo. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, atsiprašyta, gerai, buvo kalbama apie uh, aukas, ligonis, būtina atidaryti, tačiau parlamentas turėtų rasti atsakymų, kurių tikrai reikia, nes kitaip nebus ateities niekam, jeigu būsime maži, smulkmeniški, vietoj to, kad būtume solidarumai. Taigi Europa pakilo iš karo pelinų. Mūsų seneliai ir tėvai steigė šias institucijas, šį parlamentą. Ir už Europos ribų yra valstybių, kurios pasinaudos tuo, jeigu mes pasiduosime egoizmui, smulkmeniškam nacionalizmui populizmui, pasiduosime fanatikams. Mes turime e, parlamente reikalauti, kad būtų panaudotas mechanizmas, kuris leistų didinti atsparumą, leistų veikti šią krizę, padėti krizį veikti šeimoms ir valstybėms. Neturėtume at, vengti bet kokių pastangų, pirmiausia tam, kad būtų apsaugotas gyvybės, o po to galiausiai ir um, darbo vietos ekonomika ir jaunimo ateities perspektyvos. Taip, taip, gerai, Eurogrupė taryba prima tinkamas sprendimus, tačiau to nepakanka tam, kad būtų išspręsti krizės iššūkiai. Todėl reikalingas plataus masto ūkio atgaivinimo planas, taip pat e, trumpalaikės greito reagavimo priemonės, o taip pat ir atkūrimo obligacijos, kurios būtų finansuojamas iš ES biudžeto. To reikalauja uh, istorinė būtinybė, negalime taupytis, taupyti. Ir reikia. Europa turėtų atsisakyti um, metodo, pakal kurį žiūrima tik tais taupimo, tik tais biudžeto. Mes dab, mm, dabar nepamirškime įmonių, kurios uh, bankrutuoja piliečiams, kuriems sunku. Taigi mes turime būti sti stipresni ir tai reiškia, kad turime vengti klaidų ir turime galvoti apie galimas aukas. Dėkoju e, kolegiai ir kolega Gojkin minutę. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti štai ką. Be abejo, mintis su pas daugelį aukų, dėkoju visiems tiems, kurie padeda valstybės narėse, o dabar grįžkime prie tų temų, dėl kurių balsuosime. Dėje balsuosiu prieš, dėl paprastos priežasties, na, pavyzdžiui, galvoju apie Lenkiją, prezidento rinkimus Vengrijoje, abortai, ne tie dalykai turi būti minimi šiame dokumente. Mums reikalingos priemonės skirtos kovai su koronas krize, tik tais tai, nes visa kita kitą galima bus įtraukti vėliau, dirbti ties tais klausimais, tačiau ne dabar, ne šioje rezoliucijoje. Beje, turėtume žvelgti ne į praeitį, o į ateitį kai reikia veikti krizę, turime žvelgti priekį, ką turime finansuoti, kokius elementus mūsų visuomenėje turime stiprinti. Pavyzdžiui, šeimas, kurios atsidūrė um, sunkiai padėtyje. E, pavyzdžiui, vaikų garantija, apie kurią kalbėjo ponė von der Leyen. Ir tai leistų iš karto um, rasti naujų pinigų, kuriuos galima būtų paleisti į ekonomiką. Taip, aš turėčiau daug daugiau ką pasakyti, tačiau minutės tam nepakanka. Dėkoju kolegai Gokin. Beje, ne mes nustatėme, kad bus skiriama minutė pasisakymui, čia jūsų frakcijos sprendimas ir dabar dvi minutės kolegai Perera. Obrigada, Dėkoju, ponė pirmininkė ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Rašomi dabar istorijos puslapiai, kuriuos skaitys ateityje mūsų vaikai ir anūkai. Štai dabar Europos kontinentas atrodo labai pažeidžiamas, labai silpnas, patiriantis nacionalizmo grėsmę Turime pasirinkti, koks bus tas palikimas - susiskaldimas ar vienybė, biurokratinė mašina ir jos džeržgimas ar vilties atnešimas. Turime nepamiršti, kad esame ne tik atskiros Baltijos šalys slavai, neslavai, ne, nesvarbu, mes visi turime bendrą iššūkį. Virusas visiems yra bendras iššūkis. E, jungtinėse valstijose irgi kvestionuojami įvairūs tie ryšiai. Virusas pateko pas mus iš Kinijos. E, visam pasauliui iškilo grėsmė. Kodėl mes negalime visi susitarti, kai tokia nežinia kamuoja mus visus? Man atrodo, kad mūsų susiskaldimas nėra pats geriausias sprendimas. Kaip teisingai buvo pasakyta, mes visi dabar esam vienam laive. Mes turime ne kiekvienas e, bandyti tik savim pasirūpinti, bet turime rūpintis visais. Mes, kaip atskiri žmonės, esame uh, silpni, palaužiami, kaip medžio šakos. Ją sunku perlaužti, kai jos kartu. Taigi turime daryti tai, kas reikia. Turime paremti tuos, kurie nedirba, kurie jauni, kurie seni, kurie dabar dirba, stengdamiesi išlaikyti gyvų savo verslus. Kurkime viltį ir ją skleiskime, neleiskime, kad Europa taptų tos krizės dar viena auka. Dėkoju. Ačiū. Poniai Pereira. Dabar kolega Silva Pereira, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Matome, kaip nukentėjo ES ekonomika. Tas tsunamis užpuolė mus iš visų pusių. Matome, kad pirmą kartą smogė mums tokia banga, nukentėjo užimtumas, verslas, žmonės. Jeigu nieko nedarysim dabar, kad, tas, kad ta krizė būtų išspręsta, e, kita banga mūsų nušluos. Tad būtinai turime priimti tą bendrą rezoliuciją, nes ten yra siunčiamas labai aiškus signalas komisijai ir tarybai. Siunčiama taip pat žinia tai nedideliai grupiai vyriausybių, kuri blokuoja didesnį solidarumo pasireiškimą. Mums reikalingas ekonomikos atkūrimo planas ir tas planas turi būti tinkamai finansuojamas. Būtent dėl to mums reikia daugia metės finansinės programos, kuri būtų tinkamai padidinta. Mums reikia taip pat euro obligacijų ekonomikai gaivinti. Europos centrinis bankas turėtų tas obligacijas išleisti ir finansuoti tas visas priemonės. Mes, e, jeigu to nedarysime, iš vienos krizės papulsime į kitą. Taip pat turime išgirsti tai, ką sako žmonės, o jie sako, kad jiems nepatinka tas nacionalizmas, kuris stabdo pažangą. Aš esu kartu su tai žmonėmis ir noriu dirbti žmonėms. Ačiū. Dėkoju. Kolegai Silva Pereira, dvi minutės ponui Knote. Prašau. Dėkoju suteiktą žodį, ponė pirmininkė, ir ačiū, kad esate čia su mumis. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog gerbiu visus, kurie padeda spręsti šią sunkę situaciją. Pirmiausia, savo pasisakymę norėčiau pritarti komisijos parengtam kovos su korona-19 paketui priemonių. E, e, taip pat remiu Regi komiteto Europos parlamente rekomendacijas, kur kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į realius poreikius. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Ir antra, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dvi didžiulės progas susijusias su COVID. Energetikos ir pramonės sektoriaus dalis e, patiria egzistencinę riziką. E, būdas tai yra sumažinti e, CO2 išmetalų kiekį, bet būtina spręsti šias problemas. Įsivaizduokite regionus, kur nuo anglies ir turizmo sektorių priklauso jų ekonomikos ateitis. Energetikos sektoriams reikia išgyventi ir pirmiausia atsigauti, kad jie galėtų sustiprėti ir atsiliepti į klimato iššūkius. Tad kvieščiau visus jūs e, grįžti prie e, prekybos emisijomis sistemos tas žingsnis padėtų išsaugoti e, darbo vieta šiame sektoriuje, tai padėtų stabilizuoti ekonominę situaciją tose e, vietose, kur iššūkių patiriame daugiausia. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, Europas mediciną ir turizmą apimančios tai yra priemonės. Viešoji sveikata ypač po COVID, bus ir toliau svarbus dalykas. E, šioje srityje patiriama daug sunkumų ir komisijos iniciatyvos čia būtų ypatingai pageidautinos. Dėkoju. Ačiū kolegai Knotek, o dabar minutė kolegai Fidansa, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš krizės neišbrisime tik lėdami krokodilo ašaras ir skelbdami tik geras intencijas. Turime rodyti gebėjimą prisitaikyti prie naujų realijų ir reaguoti. E, matėme pirmojosios krizės e, fazėje, kai kas tai padarė. Pasižiūrėkime, kur atsidūrė Italija. Reikia e, lankstumo, reikia struktūrinių fondų, reikia reikiamų priemonių. E, E, dabar vyks kitas tarybos posėdis, svarstomas naujas priemonių paketas. Mes norėtume, kad būtų numatytos Europos centrinio banko teikiamos finansavimo priemonės. Mes nepasitikime vis tik tomis priemonėmis, nežinome, kaip jau yra buvę. Norėtume, kad valstybės daugiau dėmesio skirtų toms priemonėms. Mūsų įmonės patiria daug sunkumų dėl krizės. E, mums reikėtų investicijų, tačiau Tuo pat metu svarbu, kad būtų saugomos tinkamai sienos, nes kol COVID siautėja pas mus, ne, nereikėtų, kad lėšos būtų švaistomos nevyriausybinių organizacijų viduržėmių jūroje. Ačiū. Žodis kolegai Peters, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europa susiduria su didžiausia krize po antro pasaulinio karo. Kasdien tūkstančiai žmonių miršta mūsų ligoninėse, senelių prieglaudose ar savo namuose. Žmonės nesupranta, kad kai kurios valstybės daugiau nebenori rodyti solidarumo. O tuo tarpu ES turėtų dirbti efektyviai. Europos parlamentas šiandien ir rytoj turėtų parodyti, kad esame europiečiai ir kad visi kartu tą krizę galime įveikti. Būtent dėl to Svarbu, kad būtų priimta bendra rezoliucija, kur yra, kad kolegos balsuotų aktyviai ją paremdami. Ką reikštų ta rezoliucija? Mums daugiau negu kad nors anksčiau reikia su tą krize kovoti, kad sustiprintume savo sveikatos sistemas. Mums reikia pagelbėti savo darbdaviams, darbuotojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir, ir, ir kitiems šiuo sunkiu laikotarpiu. Mums reikia euro obligacijų ir taip pat reikia e, aiškiai pasakyti, kad niekas dėl tos krizės nekaltas. Mums reikia tiesiog dirbti prie e, žaliojo, susi, žaliojo kurso, bet taip pat kurti socialinę ekonomiką ir tvarų žemės ūkį. Pirmininkė, kolegos, tikiuosi, kad po šios diskusijos mes sugebėsime tą rezoliuciją priimti komisija, parlamentas ir taryba, visos institucijos, tikiuosi, sugebėsime įgyvendinti visą tai, ne tik priimti, bet ir įgyvendinti visų ES piliečių labui. Ačiū. Dėkoju. Minuten, Pone Spurek mūsų visuomenės pagrindas yra žmogaus teisės. Taigi tikrai negalima sugriauti šio uh, pamato, net ir pandemijos ar kominės krizės uh, metu žmonės miršta, žlunga įmonės, o sveikatos apsaugos e, sektoriaus darbuotojai kovoja su pandemija naudodamisi labai menkomis priemonėmis, o kai kurios šalis naudosi šią progą tam, kad būtų pakirsta demokratija. Ir kai Viktoras Orbanas e, Vengrijoje apkarpė LGTB e, žmonių teisės, Lenkija tai padarė lygiai taip pat. Turime reaguoti, nes Lenkijoje ir šiaip sunku e, pasinaudoti kontraceptinėmis priemonėmis, atlikti abortą reikalasant ir trūksta modernaus seksualinio auklėjimo. Taigi mes nežiūrint krizės, negalime išvengti mūsų atsakomybės, nes tai yra mūsų atsakomybės dalykas - apginti pagrindinės teisės. Ir beje, moteris jau dabar yra diskriminuojamos, pažiūrėjau, kai jos gyvena kaimo vietovėse, turi mažesnių galimybių pasinaudoti medijomis. Ir jeigu nereaguosime, tai ES taps skir... ne vien tik skirtingų pagreičių Europą, bet ir tokia Europa, kur ne vienoda pagrindinė teisė apsauga, priklausomai kur gyveni ir taip neturėtų būti. Dėkuoju, dvimtas kolega Bislavo. Are... Ačiū pirmininkė. Dabar kalbame daug apie solidarumą. Deja, tam solidarumui turime parodyti, kad tai daugiau negu vien tik tai retorika. Šiuo Velykiniu laikotarpiu labai svarbu yra vieni kitiems pasirūpinti. Solidarumo apraiškas matome bendruomenėse, namuose, mm, bet reikalingas solidarumas ir tarp valstybių, tarp šalių, tarp ES valstybių narių. Ir tas solidarumas yra ES e, pagrindas, tai yra mūsų vertybių dalis. Krizė paliečia visus mus, tačiau ne visi turi vienodas galimybės atsilaikyti prieš tuos socioekonominius iššūkius. 22 procentai ES piliečių yra dabar patiria tiksliau skurdo ir socialinės atskirties pavojų. 21 procentas vaikų tą patį patiria. Ta krizė galbūt paveiks Europos piliečius, bet lygiai taip pat ji paveiks ir labiaus, paliesti labiausiai nematomus mūsų visuomenėje. Atskirtis, saviizolacija paveiks tuos, kurie uh, pavyzdžiui, ne po vieną, o gausiai gyvena vienose namuose. Europos Sąjunga taip pat turi solidariai elgtis, naudotis solidariai mechanizmais ir instrumentais turimais. Mes uh, balsuosime dėl ES fondo skurstantiems lankstesnio panaudojimo bus mažinama biurokratija ir mes turime tai iškomunikuoti, parodyti Europos piliečiams. Ačiū kolegai Pislaru, dabar žodis kolegai Ros. Korona krizė daug aukų pareikalavo, išmontavo praktiškai ES ekonomiką. ECDC agentūra lygų e, kontrolės agentūra e, turėtų kovoti su infekcijomis ir lygomis Europoje. Sausio 26 dieną ši agentūra nurodė, kad galimas potencialus poveikis viruso gali būti didžiulis. ir kad be jokių prevencinių priemonių pavojus gali būti labai didelis. ECDC susisiekė su Europos komisija, nuolat su jie bendradarbiavo, tačiau prevencijos srityje buvo patirta nesėkmė, nebuvo uh, uždarytos sienos tarp regionų, nebuvo bandoma atsekti maršrutų, kelionių maršrutų. Ir to pasiekmes yra baisios. Aš norėčiau paprašyti Stelos Kirikėlis prisimti savo atsakomybę. Jeigu ji to nepadarys, tiesiog galima būtų atstatydinti. Ačiū. Toliau žodis kolegai Hansen e, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, e, šis virusas yra hum, žmogiškas, socialinis, ekonominis, ekonomin tiksliau nelaimė. Be to, kad e, žmonės kenčia, Tartautinis valiutos fondas numato netgi ekonominę krizę. Junktinių tautų agentūros įspėja dėl maisto trūkumo. Visame pasaulyje vyriausybės ėmėsi ribojančių priemonių e, priekybos srityje ir čia gali tarptautiniai priekybiniai tinklai sutrikdyti. Kai kurios priemonės e, taip pat buvo panaudotos trumpalaikėje perspektyvoje, pavyzdžiui, e, medicinos priemonių tiekimo srityje. Jeigu norime, kad pasaulinė ekonomika būtų išgydyta, tai priekyba yra tų vaistų dalis, gydimo dalis. Ir štai dabar, jeigu karantinu sutrikdame prekybą, tai žmonės ir ištisas tautas um, nuginkluojame tiekimo grandinių e, diversifikavimas, pavyzdžiui, būtų vienas iš tų ginklų. ES turi ginti tarp valstybinius daugia šalinius sprendimus. E, reikia PPO e, susitarimus dėl tarifų panaikinimo medicinos srityje įgyvendinti ir pasirašyti. Ir tik tai kovodami kartu mes šį virusą nugalėsime. Ačiū kolegai Hansen, dabar žodis kolegiai Arena. Ačiū pirmininkė. Taip, ši pandemija yra katastrofa tiesioginėms e, jo aukoms, bet lygiai taip pat bus katas, jis bus katastrofiškas visiems Europos piliečiams, ypač labiausiai pažeidžiamiems. Pone van der Leyen pasakė, kad taip ES jau įdėjo e, didelių pastangų savo iniciatyvų ir mūsų paramos dėka. Bet lygiai taip pat ponia van der Leyen pasakė, kad reikės padaryti daugiau, o aš dar pridarčiau, kad reikėtų elgtis kitaip. Reikės padaryti daugiau su ambicingu biudžetu, reikės padaryti daugiau pasidalijant, e, pasidalijant e, skolas tam, kad būtų atremtas ekonominis ir socialinis šokas. Tačiau šiandien visi daug minėjo solidarumą. O aš šiandien solidarumą e, prieš pastatyčiau taupimui. Kaip žinia, solidarumo pagrindinis ginklas yra mūsų socialinė sistema, mūsų viešosios paslaugos. Bet lygiai taip pat e, socialinis dialogas, o visa tai, kaip žinia, nukentėjo dėl taupimo pastaraisiais metais, todėl tai reikės pakeisti. ES solidarumas pasireiškia ir ES fiskalinė, teisingesnė fiskalinė politika. Ta fiskalinė fiskalinė konkurencija, dėl kurios užtauštėjo e, nacionalinės ir ES e, e, nacionaliniai biudžetai, turi būti nutraukta. Ši pandemija yra ir mūsų piliečiams dramatiška, ir kitiems žemynams dramatiška, pavyzdžiui, Afrikai. Jeigu mes galime čia pritarti skolos panaikinimui, tai reikėtų galbūt žengsti, žengti žingsnį dar toliau ir kovoti su e, mokesčių vengimu. Ačiū kolegiai e, Arena, o dabar žodis kolegiai Misvarp. Virusas nepripažįsta sienų Bet turime čia ir herojų - medikai, mokslininkai, e, vairuotojai. E, jie yra e, mūsų herojų veidai, kaip kad pirmininkas tema ir sakė. Ši pandemija neturėtų su, pa, pabrėžti mūsų silpnumų. Valstybės narės neveikia pakankamai greitai, uh, Tačiau dabar matome, kad e, yra dalyjimasi ligoninių lovomis, gydytojais, medicinos įranga tarp valstybių narių, bendros pirkimo procedūros užtikrino įrangą net. Ir mažosiam šalims taip pat turime užtikrinti bendruosius pirkimus ir vakcinos rytyje europinėmis priemonėmis galbūt pavyks išsaugoti kai kurias darbo vietas, tačiau vis dėlto daug žmonių e, nepateks į jokios paramos schemas. Mes turime e, numatyti paramos priemonių ir jiems. Na Ir galiausiai e, nepamirškime humanitarnės krizės viduržėmio jūroje. Matome, kad vis daugiau laivų iš Libijos išvyksta ir įstriksta jūroje, niekur negali prisišvartuoti. Tam reikalingas bendras Europos požiūris, čia solidarumas labai svarbus, gyvybės turi būti išgelbėtos ir mes negalime Italijos, Graikijos ir Maltos palikti vienų. E, Europa turi parodyti savo tikrąjį veidą ir mes čia tur, iš visą tai turime įveikti kartu. Ačiū kolegiai Metsola. Pusantros minutės kolega Ronai. Egy éve korábban azt mondtam, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült. Dėkoju. Prieš metus sakiau, kad reikia kurti Europos jungtinės valstijas, nes Europa ir pasaulis susiduria su globaliais iššūkiais. Tuos iššūkius galime išspręsti tik veikdami kartu, vieningai. Matome, kokią tragediją pergyvename dabar. Tai rodo, kad krizė paprastai nesustoja prie valstybės sienų, tad krizės reikia spręsti kartu. Žinome, kokios yra sritis, kur bendradarbiavimą pirmiausia reikia stiprinti, jeigu norime padėti ES piliečiams. Valstybės narės gali parodyti savo solidarumą. ES gali mobilizuoti reikiamus resursus tam, kad žala būtų sumažinta ekonomikai, sveikatos sektoriui. Mes Taip pat matome, kad kai kurios valstybės narės piknaudžiauja savo galiomis ir nereaguoja tą skubę situaciją. Žinote, ką Vengrijoje padarė Viktoras Orbanas. Jis turi galę priimti bet kokius sprendimus, įskaitant tuos, kurie su skubo sukurta, e, su, su krizė sukurta skuba neturi nieko bendro. Būtina kovoti su krize nes krizė sudarė tokios sąlygas, kai daug žmonių prarado darbą ir dažnai jie nesulaukia jokios pagalbos. Žala didžiulė, įvairi turime apsaugoti tinkamai ES piliečius nuo jos padarinių. Ačiū. Dėkoju kolega Rodai, sako pirmininkas. Kolega. Dėkoju kai agresyvus virusas užpuola mūsų plaučius, o širdis nėra pakankamai stipri, tuomet žmogus mirs. Tai reiškia, kad vaikas praras tėvus, o galbūt kas nors praras partnerį ir žmogų, kurį myli. Būtent to iš mūsų išmoko COVID-19, tačiau iš to, kas vyksta, taip pat galime daug ko pasimokinti. Kalbame apie tai, jog e, mūsų ekonomikos e, širdis yra įmonės, jos um, užtikrina ekonominį ir finansinį atsparumą, tačiau jos labiausiai uh, nukenčia šios krizės akivaizdoje. Taigi, um, um, um, Taigi bendra verslo aplinka yra plaučiai, o mūsų įmonėms reikalinga tvirta ekonominė širdis tam, kad šeimos turėtų ką valgyti. Taigi e, mūsų e, ekonominiai plaučiai ir širdis turi ištik, išlaikyti ekonominį komunikavimą, taip pat turi užtikrinti, kad būtų perkama reikalinga apsauginė įranga, atliekami moksliniai tyrimai, mums reikalingos ir tolimesnės žalsios pastangos, kad iki 2050 metų būtume neutralus klimato požiūriu. Taigi plaučiai ir širdis, apie kuriuos kalbu, yra vidaus rinka. Taigi vidaus rinka yra lemiančiai svarbi ir E, apsauginime ją, mes apsaugosime ir tą širdį, kuri ir toliau plaks. Tai yra vienintelis būdas, leisintis užtikrinti, kad visame pasaulyje reikalingos klimato apsaugos iniciatyvos bus tęsiamos, kad mes pasimokintume iš krizės. Taigi labai tikiuosi, kad e, COVID krizės uh, E, mm, akivaizdą suprasime, kad turime apsaugoti mūsų vienintelį turimą širdį, tai yra vidaus rinka. Dėkoju ir dabar pusantros mintis kolega Gepičerno. Dėkoju, ponė pirmininkė. Niekas nebebus taip, kaip buvo seniau. Kiekvienas tai suprantame. Niekas nebegrįš į pradinės vėžes ir viskas keisys visiems visame pasaulyje. Būtent čia ir dabar turime kelti klausimą, ar Europai, tai dideliai svajoniai, kuri buvo gyventinta ant antrojo pasaulinio karo griuvėsių, ateitis bus tokia pati. Mes norime daugiau solidarumo. Tas solidarumas galbūt ir bus tas dalykas, kuris bus perkeltas ir į tą naują Europą, kurią kursime po krizės, aš tuo nebejoju. Šiandien čia mes nekalbame apie stipriojo solidarumo silpnojo atžvilgių. Tiesiog artimiausioje ateityje niekas nebus pakankamai stiprus, kad viską įveiktų vienas. Turime kalbėti apie visą apimantį solidarumą institucijų, valstybių narių, kad būtų galima įveikti tą krizę, kuri gali parklubdyti mūsų ekonomiką, atimti iš mūsų socialinius e, pasiekimus. Taigi reikės surinkti visas reikiamas priemonės, senas ir naujas, sutelkti visas pastangas ir imtis drąsos. Mums šito labiausiai dabar reikia. Jeigu tos drąsos neturėsime, tai tuomet, aišku, niekas nebebus taip, kaip buvo seniau. Niekas. Netgi tai, ko norėtume. Ačiū poniai Pičerno, sako pirmininkas, ponas Švab pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Daug kas jau išsakyta, todėl pradėsiu nuo to, ką, ką tik paminėjo kolegė Pičerno, visk, viskas pasikeis, nebebus taip kaip anksčiau. Sutinku, pirmininkė, po šios koronos krizės viskas pasikeis. Ir todėl e, turi pasikeisti diskusijos tiek ir valstybės narise, tiek ir parlamente. Turime ne vien tik tais kalbėti apie senasis problemas, turime sustelkti į problemų sprendimą. Ir svarbiausia, sustelkti į du dalykus. Pirmiausia, reikia sustelkti solidarumą tarp valstybių narių, o antra, turime skirti dėmesio e, klausimai, kaip bendrai veiksime krizę ir iš jos išeisime. Pateiksiu du pavyzdžius. Pirmiausia, pradžioje įžanginėje dalyje e, ponia von der Leyen minėjo, kad reikia atkurti vidaus rinkę, tačiau to nepadarysime vien per tai, kad kaip kad komisija per pastarąsias dvi savaitės nuolat teigia, kad valstybės narės turi viską nuveikti, bus dabar daugiau uh, lankstumo, su, Na, pavyzdžiui, um, um, pavyzdžiui, kelionių uh, direktyvoje uh, matėme, uh, kas buvo numatyta ir tikrai iš tikrųjų nėra vientisumo, jeigu, tarkim, bandai užsisakyti kelionę um, turistinė kelionė kitai valstybė narėje, o medicinės priemonių direktyvoje e, parodėme, kad mes sugebame nustatyti bendrus standartus ir aš manau, kad e, krizės akivaizdoje turime e, derinti veiksmus, derinti išeimo iš krizės veiksmus ir panašiai. Dėkoju. Dėkoju kolegai Švab ir pusantros minutės kolegai Jončiava. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes labai teigiamai vertiname komisijos pastangas ir ieškant koordinuoto atsako į pandemiją. Tačiau e, krizė reikalauja, kad eitume toliau ir greičiau mums reikalingi konkretus pasiūlymai iš komisijos dėl to, kaip at, atkurti mūsų ekonomiką ir visuomenę. Norėčiau atkreipti dėmesį du klausimus. Šengenas įstatymų viršenybė ir žodžio laisvė. Na, prie sienų vėl teko konstatuoti, kad e, sienų apsauga tapo svarbesnė negu Europos apsauga, nei Europos piliečiai ir jų teisės. Na ir buvo nuspręsta uždaryti sienas be koordinuotos strategijos, tačiau tai nepadės įspręsti jokios problemos. Įstatymų viršenybė numato mato, kad negalima panaikinti pagrindinių teisių ir negali pasirinkti tarp e, sveikatos apsaugos ir žmogaus teisų. Na ir mano raginimas yra ne vien tik tais komisijos, bet ir tarybos atžvilgių. Nutraukite tylą taryboje dėl įstatymų viršenybės. Negalime leisti, kad valstybės narės nutildytų žodžio laisvę. Kai kuriuose valstybės narėse žmonės buvo persikimi dėl to, kad jie viešai reiškė savo nuomonę, panašiai kaip kad Bulgarijoje, bet ne vien tik tais kolegos. Europa turi veikti dabar, o mes kaip valstybės narės įveiksime šią krizę bendrai tam, kad išgelbėtume Europą. Dėkuoju. Ačiū, ponai Jončiavai. Dabar žodis kolegiai Špiraki. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai Šefkovič, gerbiami kolegos. Du dalykai istoriškai svarbus būtų šios krizės metu. Pirmiausia, tai būtų, kaip ES atremė šią krizę. Maršalo planas, kurį ponia van der Leyen šiandien paminėjo, turi būti pagaliau pradėtas įgyvendinti. Ko Europos komisija laukia, e, kodėl ji dabar e, laukia valstybių narių ir ko gero visa ta obligacijų iniciatyva turi būti derinama su kitomis priemonėmis. Tik tai su stipria ES mes galime padėti piliečiams tokiais sunkiais laikais. Na, o tokiais sunkiais laikais, kaip dabar mano šalis e, Graikija, parodėme kad su stipria politika galime gerų rezultatų pasiekti. Tai nebus vien tik tai memorandumas, tai nebus dabar čia trojkos priemonės, mes turime tai parodyti, kad bus naujas modelis po krizės, turime remti žalio kurso gairiamis, turime atitinkamai orientuoti investicijas, turime siekti skaitmeninės bei žalios ekonomikos bei skaitmeninės transformacijos. Šiandien mes patiriame didžiulę krizę ir turime iš jos pasimokyti. Ačiū. Toliau žodis pusantros minutės kolegai Lopes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, išgyvename e, beprecedentę sanitarnę krizę. Taigi ši krizė turės pragaštingų socialinių ir ekonominių pasiekmių. Na ir tiesą sakant, ši krizė mus pastatė prieš veidrodį ir daugeliu europiečių visiškai nepatiko tas jų pačių vaizdas po ilgų. E, diskusijų buvo nuspręsta, kad Eurogrupė žengs pirmą žingsnį, o dabar ES suderintai e, ragina kitą savaitę vadovo taryboje patvirtinti visapusišką e, paketą. Ir signalas yra aiškus. Kalba eina apie ES ateitį, o taip pat ir Europos išgyvenimą. O ateitis ir išgyvenimas priklauso nuo to, ar sudarysime tinkamą šio žemynų ekonomikos atgyvinimo planą. Aišku, su bendra skola, nes norime bendros ateities. Na, ir toks planas turėtų būti žalus, tva, žalias, tvarus, tam, kad ir ekonomika būtų tvari. Na, mes neretai esame didžiausi savo pačių priešai. Tai yra nacionalinis